bendraja rinka. Žodis bus suteiktas komisijos nariu Ansipui. Šiek tiek luktelėsime. The... Labai dėkoju. Pradėsime nuo komisaro Ansip kalbos. Žodis Jums. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Šiandieną Europos komisija smarkiai pasistumėjo link išsamios, pilnos bendrosios rinkos sukūrimo Europoje. Mes turime uh, du naujus šios iniciatyvos paketus. Pirmiausia, bus kalbama apie internetinę tarp valstybinę prekybą Europoje, bus pašalintos kliūtis ir padidintas vartotojų pasitikėjimas, sumaž... pašalinta diskriminacija. Tai bus nu, antras pasiūlymas susijęs su nauja skaitmeninė realybė. Bus išdėstytos transliacijos taisyklės. Abu paketai atspindi komisijos prisimtus įsipareigojimus įsipareigojimus bendrosios rinkos skaitmeninėje strategijoje. Ir tas e, tie įsipareigojimai buvo prisimti maždaug prieš metus. Abu paketai numato, kad visose šalise tinkamai turės veikti skaitmeninė bendroji rinka. Pradėsiu nuo elektroninės komercijos paketo. Mes norėtume taip atverti elektroninės komercijos rinką, kad ji taptų visiškai europietiška, kad vartotojai džiaugtųsi sąžiningomis sąlygomis visoje Europos Sąjungoje ir tarp sienų. Vis daugiau paslaugų ir prekių parduodama internetu. Tarp, tarp valstybinė internetinė priekyba Europos Sąjungoje auga tačiau per lietai ir tai turėtų pasikeisti. Vartotojai, kiek ir verslo įmonės nusipelno geresnių sąlygų. Jie neturėtų apsiriboti tik tais nacionalinėmis rinkomis, jie turėtų gebėti išnaudoti visas galimybės, kurias siūlo Europos bendroji rinka skaitmeninėme amžyje. Mūsų pakete išdėstytos trys pagrindinės rytis. Pirmiausia, yra užkertamas kelias nepagrystai diskriminacijai tiek internete, tiek neinternetinėje prekyboje tikro, tikroje bendroje rinkoje neturėtų būti e, diskriminacijos e, remiantis e, tautybę, pilietybę, gyvenamąją vietą ar įsteigimo vietą. Tai nereiškia, kad įmonės bus priverstos pardavinėti ar pristatyti prekes visose ES rinkose. Tačiau jeigu vartotojas at, apsilanko jų internetinėje priekyboje, prie, parduotuvėje, jie turėtų um, būti traktuojami kaip vietiniai sąlygos neturėtų būti kitokios. Tačiau pardavėjai neturi turėti prievalės pristatyti į kitą valstybę narę. Antra, bus padidintas e, krovinių pristatymo kainų skaidrumas, paskatins e, konkurenciją ir užtikrins didesnį pristatymo paslaugų efektyvumą. Tai reiškia, kad vartotojai galės e, pasirinkti geresnį ir labiau įperkamą sandorį, turės didelį, didesnį pasirinkimą. E, taip bus galima pasiekti naujus klientus, bus sukurta daugiau verslo e, paslau, pristatymo sektoriuje, tačiau nėra jokių ketinimų numatyti vieną kainą visai Europai. Trečia, mūsų paketas padidins vartotojų ir smulkaus jūrinio verslo pasitikėjimą, pašalins nesažiningą komercinę praktiką ir sustiprins vartotojų teisių įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Tai taip pat e, sustiprins bendradarbiavimą tarp nacionalinių vartotojų teisų apsaugos tarnybų. Tačiau šitomis priemonėmis siekiama pašalinti pagrindinės elektroninės komercijos kliūtis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, internetinės platformos yra nauja realybė, kuri reikalauja naujo atsako, į kurį turime sureaguoti. Per trumpą laiką jos pakeitė mūsų kasdienybę, mūsų pardavimo ir apsipirkimo bei kelionės įpročius, mokymasi, kūrybą ir pramogas. Jo sukūrė labai daug naudos vartotojams ir plačiai visuomeniai, pramoniai, verslui bei smulkiam ir dviem verslui. Pagrindinis principas ir tikslas yra sukurti tinkamas sąlygas internetinės platformoms, padidinti jų mastą, padėti joms aukti, bendroje skaitmenėje rinkoje. Tačiau tai jos gal, turėtų padaryti sąžiningai ir atviroje atmosferoje. Tai reiškia, turi būti užtikrintos visos vienodos sąlygos sąžiningai atvirai konkurencijai. Visi dalyvaujantis rinkoje tradiciniai ir internetiniai paslaugų teikėjai turėtų veikti pagal vienodas taisyklės be jokių diskriminacinių nuostatų. Mūsų sistema parodė, kad mūsų platformos yra inovatoriškos ir turi teigiamą įtaką mūsų ekonomikoms, didina konkurencingumą. Tai parodo, kad ES labai ES e, labai gerai sekasi tokiuose srityse kaip e, finans, finansų sritis, bendradarbiavimo ekonomika ir kitos sritis. O tam, kad visos platformos galėtų klestėti, tarp jų ir europinės, mums reikia teisinės aplinkos užtikrinančios teisinį tikrumą. Todėl mes labai aiškiai e, taip pažymėme savo komunikate nebus jokių naujų horizontalių teisės aktų, nebus regla, reguliuojamos a, platformos, mes nepakeisime dabartinės elektroninės komercijos struktūros ir a, e, įsipareigojimų nuostatų. Platformos, visi internetinių paslaugų teikėjai, internetiniai tarpininkai turės laikytis ES teisės ir pagrindinių teisių apsaugos. Taip pat turės veikti atsakingai ir, laik, ir veikti skaidriai. Tai yra pagrindiniai principai. Todėl mes pasirinkome e, metodą, kuriuo reaguosime į problemas. Jeigu pamatysime, kad kils problemų platformose su uh, autorinėmis teisėmis, mes tai spręsime pagal autorinių teisų teisės aktus. Jeigu kirs problema dėl telekomo paslaugų, tai spręsime pagal telekomo pakete numatytas nuostatas. Tai jau padaryta šiandien autovizualinės medijos sektoriuje ir internetinės platformos yra dalis šio teisės aktų paketo. Tie minėti principai taip pat taikomi ir transliacijai, kur e, labai daug kas yra transliuojama per internetą, per e, įvairias internetinės platformas ir tai pakeitė žmogaus įpročius ir poelgius. Todėl mes turime atspindėti šitą naują realybę, turime užtikrinti, kad visi vadovautųsi tomis pačiomis taisyklėmis. Kadangi tai pasiteisino, nereikia keisti kilmės valstybės principo. Internetiniai paslaugų teikėjai toliau turės laikytis įsisteigimo valstybės taisyklių. Taip pat mūsų pasiūlymų numatyta daugiau lankstumo reklamos srityje. Ir e, tai yra mūsų pastangos skatinti Europos kūrybiškumą pabrėžiant jos svarbą. Taip pat e, e, tuo siekiama apsaugoti e, nepilnamečių teises, kurie inter, dalyvauja internete. Aš labai laukiu bendradarbiavimo su Europos parlamentu, kad kartu mes galėtume šios du teisės aktų paketus, teisės aktų pasiūlymus paversti realybę. Skaitmeninė bendroji rinka reikalinga Europai. Ir iš to naudos gaus visi europiečiai. Ačiū. Grazie, komisario. Dėkoju komisarui. Dabar politinės frakcijos. Ir pradėsime nuo APP, pono Švab. Pirmininkė, vicepirmininkė, mėly kolegos, pirmiausiai komisijos vicepirmininkui Ansipui norėčiau padėkoti savo frakcijos vardu už šį teisės aktų rinkinį. Manau, kad komisija mūsų frakcijos ir partijos požiūrių žengia reikiamus žingsnius ir kartu elgesi apdairiai toje srityje, kur dar šiek tiek reikėtų išsameu rinkos situaciją patirinėti. Jūsų pasiūlymas dėl geografinio blokavimo, tai yra dėl paskutinės srities, kurioje ES įmonės e, per pastarosius metus susikūrė savo tam tikrą nišą. Paryžiaus Disneylendo pavyzdys yra pats garsiausias, galima būtų pateikti ir kitų. Ir manau, kad būtent šiose sritise jūs visus taškus ir prioritetus sudėliojate tinkamai. Žinoma, kai kuriuose e, sritise dar reikės e, šiek tiek padiskutuoti, tačiau tos diskusijos turi būti galiausiai naudingos visiems europiečiams. Jūs, komisijos nariai, teigiate, kad internetinėms platformoms norėtumėte užkirsti kelią Tačiau mums tai nereiškia, kad e, siekiant užtikrinti informacijos saugumą, mes daugiau nieko nedarysime, jau žengėme pirmosius žingsnius e, siekiant e, užtikrinti informacijos saugumą tam tikrose sektoriuose ir komisija jau žengė pirmosius žingsnius, mes norime, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp internetinių platformų ES viduje ir už jos ribų tam, kad galiausiai būtų galima užtikrinti, kad Europos bendroji rinka su 500 milijonų vartotojų iš to turėtų e, visokiojopos naudos, o tam reikia papildomų diskusijų. Ačiū. Dabar socialdemokratų vardu ponas Gebart. Pone Gebart. Ačiū, ponė pirmininkė. Ansipui už tai, kad pristatote mums šį priemonių paketą. Procesas užtruko ilgai, tačiau galiausiai pasiūlymas buvo pateiktas ir su tuo galiu tik pasveikinti. Mūsų parlamentas jau nuo 2011 metų deda pastangas, kad taip atsitiktų. Manau, kad analoginėme pasaulyje tikrai nebūtų įsivaizduojama situacija. E, kuomet prekė parduotuvėje neparduodama kitos valstybės piliečiams. Tuo tarpu e, perkant prekes internete, internetu dabar taip vyksta dėl geografinio blokavimo, tam turime užkirsti kelią, nes tokiu būdu žmonės yra paprasčiausiai diskriminuojami priklausomai nuo to, iš kokios šalies yra kilę, kur gyvena arba ar turi atitinkamą šalį išduotą kreditinę kortelę. Tai yra visiškai neįsivaizduojama bendroje rinkoje, kurioje svarbiausias interesas ir svarbiausias mūsų rūpestis turėtų būti patys žmonės ir vartotojai. Taip pat noriu pasveikinti su jūsų pasiūlytais žingsniais dėl interneto platformų. Jau savo pranešime, kurį sausio mėnesį mes rengėme Europos parlamente, teigiame, kad platformos veikia labai skirtingais e, principais, todėl negalime rasti sprendimo, kuris būtų priimtinas visiems, todėl galbūt reikia atsižvelgti ir atskirų sektorių specifinius skirtumus, taigi jūsų pasirinktas požiūris yra tinkamas. Aš e, manau, kad e, šiame dokumentų rinkinyje taip pat labai svarbu užtikrinti pirkimų internetu skaidrumą tam, kad e, piliečiams nereikėtų mokėti kokiu nors e, užslėptų mokesčių papildomų, e, apie kurias jie nėra iš anksto informuojami arba pavyzdžiui, kad nesitiktų, kad vartotojai nepatektų į tokias situacijas, kuomet Atitinkamai internetu įsigyta prekė jiems negalės būti atsiunčiama namo dėl pernelyg didelių siuntimo išlaidų. Taigi, tokiu būdu, manau, kad patvirtinus šį dokumentų rinkinį, naudos iš to gaus bendroji rinka. Dabar pana Henkelis žodis. EKR frakcijos vardu komisijos narė, aš visą gyvenimą šioje srityje sukuosi ir visuomet atkreipdavau dėmesį į tai, kad Europa šioje srityje žingsnis po žingsnio keliauja atgal. <clears throat> Yra daug kompiuterių gamintojų Vokietijoje, Italijoje, nepaisant to, kad Siemens, Nixdorf, Olivetti ir kitos įmonės savo gamybą vykdo Europoje, vis tik tai pagrindinės įmonės įsikūrusios Amerikoje ir Azijoje. Mūsų frakcija visuomet laikėsi nuomonės, kad e, daugeliu atžvilgių E, Europa per daug kišasi į tam tikras veiklos sritis, tai vis tik tai šioje srityje mes manome, kad jūs imatės teisingų žingsnių, tai geriamėme jūsų ir kolegos komisijos nario Ettingerio poziciją. O čia Rancovo dabar Aldė frakcijos vardu kalbės. Ačiū, pana pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkui už tai, kad jis atvyko pas mus, bet visų pirma dėkoju už šį teisėkuros pasiūlymą ir komunikatus turiu pasakyti, kad jūs dirbate puikiai, tęskite tai ir e, skatinkite ir kitas institucijas kaip taryba pasiekti rezultatų. Kelių pasiūlymų prieimimas šią savaitę yra geras ženklas, kad e, komisija rimtai žiūri tai, kad Europa taptų e, viena iš lyderių skaitminės revoliucijos kelyje. Tačiau reikia pasakyti, kad ne visi pasiūlymai pasiekė visus ir visų vertinimai gerai. Nors mano frakcija remia skaitminių sutarčių pasiūlymus, aš skatinu jūs užbaigti refit e, procesą, kad kaip galima greičiau, kad galima, galima būtų išblokuoti tuos dokumentus. E, dėl portabilumo mes manome, kad pasiūlymai yra geri, reikia patikrinimų sistemos, kad e, tai galint vartotojus. Aldė sieks subalansuoto teksto, tačiau mums reikės jūsų pasiūlymą, paramos, kai dėl šiandienos pasiūlymas. Mums reikia pastangų, kad būtų panaikintas geoblokavimas ir kad skaninės paskaitos pasiektų į visus piliečius e, skaidriai. Ir taip prieartėsime prie bendros rinkos, kuri pagrįsta pasitikėjimu ir pagarba tarp vartotojų ir verslui. Bet visą pirmininkę mums reikės daugiau, įtikinim, kad mus įtikintumėte dėl platformų ir kitų veiksmų. Platformos apibrieštis yra tokia plati, kad, kad beveik visas internetas į ją telpa. Tai yra receptas pertekliniam reguliavimui ir taip reikia užkirsti kelią. Ačiū. Ačiū toliau. Angų NGL frakcijos vardu Denis De Jong. Ačiū, pirmininkė. Komisija nori suvienodinti visas e, prekių pirkimo internetu taisyklės, tai nėra nelogiška, tačiau tai taip pat reiškia, kad e, nebus įspręstos ir konkrečios smulkaus verslo ir vartotojų problemos. Kelius pavyzdžius noriu pateikti. Komisija pripažįsta, kad smulkiam verslui dažnai yra e, sudėtinga patekti į naršyklių suvestinės, tokias kaip Google, pavyzdžiui, didesnės įmonės gali skirti tam daugiau lėšų, kad e, duomenys apie juos būtų skelbiamas tokiuose privačiose platformose ir apie jų gaminamas prekes, tuo tarpu e, smulkus verslas čia patiria problemų. Taigi komisija e, dabar nusprendė pusę metų tą tyrimą pratesti ir įsitikinti, ar e, smulkaus verslo sektorius pats negalėtų šių problemų išspręsti. Aš manau, kad čia mes praradome galimybę pakeisti padėtį geresnę pusę daug greičiau. Dar vienas pavyzdys, šiuo metu, pavyzdžiui, nemažai problemų vartotojai patiria internetu pirkdami bilietus į koncertus arba e, knygas. E, ir Europos komisija bando nustatyti čia bendrą tvarką, tai yra gerai, tačiau e, skirtingi koncertų bilietų siūlytojai vis tiek siūlo savo skirtingas <clears throat> kainas ir dėl to atsiranda galimybė spekulacijai kadangi dažnai į didelius e, populiarius koncertus bilietai būdami parduodami, būna parduodami labai greitai. Ar komisija ketina čia imtis kokių nors žingsnių? Julija Rėda dabar kalbės. Ačiū pirinkė komisarė. Ilgas kelias, teikiant, rengiant šį pasiūlymą dėl geoblokavimo galėtų būti geras pasiūlymas, jeigu jūs būtumėte šiek tiek ambicingesni. Čia yra aiškas taisyklės dėl draudimo geoblokavimo, kalbama apie taikytiną teisę ir pareigas pasiekti rezultatų labai aiškiai, tačiau tuo pat metu dėja e, nepastebima esmė. Labai dažnai, kai paklausome vartotojų, ką galvoja apie GGO blokavimą, pirmiausia, jie sako, kad štai šis, e, e, ar šis videofilmas neprieinamas jūsų šalyje, o video medžiaga, net, video medžiagai netaikomas šis reglamentas. Jūs sakote, kad e, autorinių teisų problemas spręsime autorinių teisų pasiūlymuose, tačiau problema yra ta, kad, kad yra e, geoblokuojama autorinių teisų apsaugą turinti medžiaga, tačiau tai nieko bendro su autorinėmis teisėmis neturim. E, kur tai bus sprendžiama? Nematau nei audiovizualinės teisės aktos būtų sprendžiama šios problemos. Gerai, galima sakyti, kad čia yra copyrighto problema, nes dažnai tiesiog pardavėjas dėl komercinių priežasčių nusprendžia, kad rinkos skaidimas leis daugiau uždirbti. Komisija ir dabar jau parlamentas turi būti labai atsargus, kad nesukurtų reguliavimo spragų ir kad galų gale būtų užbaigtas, na, panaikintas tas geoblokavimas Europoje. Ačiū toliau Europos ir tautų laisvės frakcijos radu, pane Kapelė. Ačiū, ponė pirmininkė, komisija pateikė savo pasiūlymus dėl skaitmenės bendrosios rinkos strategijos, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie rinkos vartotojams ir įmonėms, nustatant geresnės taisyklės tarp valstybinį elektroninį priekybę 11,7 milijardai eurų per metus čia būtų galima sutaupyti vartotojams dėl geresnių elektroninės priekybos sąlygų Taigi komisija ypač e, dėl, žinodama, kad kyla nemažai sunkumų dėl pernelyg didelių siuntų kainų, dabar bando tą disbalansą e, šiek tiek e, pakeisti ir išlyginti, taip pat ir pagerinti prieigą prie skaitmeninio turinio. Galiu pasakyti, kad šiandien pristatytas teisės aktų rinkinys pagerins vartotojų apsaugą, galimybę įsigyti prekes internetu ir e, galbūt ne visos šimtų procentų siūlomos naujovės ir taisyklės bus visiems priimtinos, ypač prekybininkams, tačiau manau, kad bendrai vertinant tikrai turėtume pritarti teikiamiams pasiūlymams ir manau, kad nacionaliniai biudžetai taip pat turėtų būti patenkinti dėl numatytų kvotų 20 procentų ir kultūros e, turinių, kurias turėtų būti e, skirs nacionaliniams kultūros produktams. Pana Karinčių žodis. Komisār kungs, manā bērnībā. Komisijas nariai vaikystėje Man, norint įsigyti kokią nors prekę, reikia eiti į parduotuvę, sumokėti pinigus, gauti tą norimą prekę ir vėl grįžti namo. Taip anksčiau visi apsipirkinėjome. Žinoma, pasaulis per tą laiką smarkiai pasikeitė, ypač kalbant apie technologinės, technologijų naujoves, jų raidą. Šiandien dažnai yra taip, kad mums nereikia fiziškai vykti į parduotuvę, kad įsigytume kokią nors prekę. Mes galime įjungti kompiuterį, planšetinį kompiuterį arba netgi telefoną išmanųjį ir galima, galime internetu nusipirkti prekę. Taigi, problema, kuri iškyla šiuo metu mums įsigijant prekes, yra ta, kad mes negalime tų prekių matyti ir pačiupinėti, nes jos yra ne šalia mūsų kažkur toliau. Technologiniu požiūriu mums tas prekes įsigyti yra lengviau, tačiau egzistuoja nemažai diskriminuojančių teisės aktų ir taisyklių, kurios yra nenaudingos vartotojams, kadangi dažnai prekės įsigijimas priklauso nuo to, kokie šalyje yra tos prekės pardavėjas, būtina atsižvelgti ir kitus aspektus, pavyzdžiui, į kainą, į pirkėjo gyvenamai vietai, geografiniam blokavimui čia tenka labai svarbus vaidmuo. Skaitmeninė rinka turi būti sukurta taip, kad ji galėtų veikti taip, kaip ir paprastos parduotuvės, kuriuose įsigijamos prekis. Ačiū. Grazie, onorevole Karinč. La parola ora all'onorevole Dėkoju. Kitas kalbėtojas yra ponetoja. Šiandieną Augimas, kitaip nei anksčiau, yra paremtas dviem pagrindiniais elementais - energija ir elektroninės komunikacijos. Jeigu nori prisidėti prie tvarumo ir globalios dimensijos, reikia tai užtikrinti. Tai mums patinka, tai yra skaitmeninė bendroji rinka ir nauda, kurią mes galime gauti iš viso to ir iš visų su to susijusių idėjų, yra dalis naujos architektūros, naujų, e, naujo pasaulio taisyklių. Uh, neturi būti jokių kliūčių e, prie bendrosios, prieiti prie bendrosios rinkos. Tai yra didelis žingsnis įmonėms ir vartotojams bei operatoriams. Europos Sąjungoje jie gali e, vadovautis savo e, vartojimo teisėmis, skaitmeninėmis kūrybos teisėmis. Ir smulkus ir vidinis verslas šiandieną labai rūpinasi, labai susirūpinę vykstančiais pokyčiais. Ar mes galėsime e, tinkamai suvaldyti šitą transformaciją ir su tuo susijusią riziką. Mes labai atidžiai stebime teisės aktų rengimą, mes jau apie tai esame girdėję, mes stengiamės šitą procesą padaryti kiek įmanoma lengvesnį ir su kuo mažiau rizikos. Mums reikia lankstaus požiūrio, kuriame atidžiai būtų uh, išnagrinėtos ir ekonominės, ir gamybos pramonės, tačiau taip pat ir privatumo bei saugumo bei um, as, asmens teisės turi būti užtikrintos. Daug kalbame apie paslaugas. Aš esu pramonės komiteto pirmininkas, e, pir, ponė pirmininkė, ir e, Pirmininkė, e, ir mes turėtume nepamiršti, kad skaitminė rinka persmelkia visą pasaulį, visas gamybos sektorius, visos paslaugos tarpusavyje susipina į bendrą gamybos procesą. Yra nauji verslo modeliai, nauji darbo santykiai ir Dabar turime e, be, dabar be infrastruktūros mes negalėsime tinkamai išvystyti plačiajuošių tinklų. Pagalvokite apie e, dažnį, dažnio perskirstimą, nes e, žinome, kad daug kas persikels į telekomunikacijų sektorių. Turėtume nepamiršti ir žmogiškojo faktoriaus. Ačiū. Pone Toja, jūs gavote paklausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Priimsite iš pono Džempovskį. Dėkoju, pirmininkė. Pone Tojo, jūs kalbėjote apie pramonę, apie vartotojus. Ar nematote, nemanote, kad tai yra komisijos vaidmuo ir tai turėjome šiame pasiūlyme pamatyti. Paprastai e, reikia išlaikyti pusiausvyrą tarp verslo ir vartotojų interesų ir taip, kad niekas nenukentėtų. Pone Toja, dėkuoju. Kai aš kalbėjau apie tai, aš turėjau omenyje e, kad komisija ir mes e, dėl to esame sutarę. Egzistuoja bendrosios rinkos savoka ir 4.0 savoka. Vyksta daug naujų procesų, kurie lydi produktyvę transformaciją. Taigi ne viskas yra padengta šio teisės akto. Aš e, taip pat minėjau, kas gali būti toliau išplėtota. Aš kalbėjau apie integruotą rinką, kuri įtraukia skaitmeninį E, sektorių ir taip pat tvarę politiką. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Toliau, ponia Ford. Dėkuoju, komisarė. Mes Europoje turime dirbti kartu, kad bendroji rinka būtų e, pritaikyta prie skaitmenio amžiaus. E, mes turime E, nestabdyti, bereikal nestabdyti skaitmeninės ekonomikos. Dėl geoblokavimo tradicinėse rinkose mes, tenga, mes priverčiame e, mažmenininkus atidaryti savo internetinės parduotuvės 28 e, valstybėse narėse, tačiau dabar jie turi laikytis 28 e, valstybių narių skirtingų teisės sistemų ir tai gali būti didžiulė e, našta. Daugelis vartotojų iš viso bus atgrasyti nuo internetinės prekybos. E, platformos taip, taip pat neturi nukentėti nuo to, kad atsiras nauji teisės aktai. Platformos auga dėl to, kad vartotojams jos patinka. Jų turėtų būti daugiau ir jos turėtų daugiau konkuruoti. Yra keičiamas, jeigu pakeisime tarpininkų atsakomybę, tai gali būti didelis atgrasantis faktorius, ypač kai kalbame apie smulkų verslą ir elektroninę komerciją. Ir taip pat vartotojams labai patinka naujo, naujų žin, e, žiniasklaidos paslaugų įvairovė. Ir mes turime, e, at, turime užtikrinti, kad e, nesutrukdysime jų veiklos. Pone Kalas, žodis jums. Tomas Edison yra pasakęs, kad uh, galima padaryti ir geriau ir raskite būdą, kaip tai padaryti. Ir tai susiję ir su skaitmenėmis inovacijomis padaryti geriau ir rasti būdus, kaip įspręsti problemas. Kalbant apie prieigą prie paslaugų ir prekių, e, turime pereiti prie judrios rinkos. Taip pat bendrosios rinkos e, strategija e, šalina kliūtis, kurias dažnai sukuria pasenę teisės aktai ir praktika. E, aktualių teisės aktų modernizavimas Europoje yra esminis dalykas, kad Europa būtų e, inovatoriška ir būtų varoma inovacijų. Dėl geoblokavimo porą dalykų noriu pasakyti. Aš manau, kad mes turime būti ambicingi ir spręsti problemas, kodėl įmonės e, taiko geoblokavimą. Kalbama ir apie siuntinių pristatymą, apie autorinių teisių saugomus produktus. Ir kol e, egzistuos sąlygos jo blokavimui, įmonės tai darys. Reikia užtikrinti, kad daugiau įmonių pardavinėtų internetu, o ne būtų atgrasytos nuo to. Taigi čia dar daug ką galime nuveikti. Toliau, dėl e, paslaugų susijusių su transportu. Manęs netikina tas dokumentas, kad jos turėtų būti atleistos nuo šio pasiūlymo. Uh, neturėtų būti taikomas šios pasiūlymas joms. Labai dažnai e, šios e, tinkla, įvairius tinklalapius naudoja visi europiečiai, labai dažnai jie geoblokuoja ir diskriminuoja vartotojus remiantis e, IP adresu. Taigi daug ką dar galima nuveikti ir bendrojo, bendrosios rinkos strategija dėl kliūčių pašalinimo toliau turėtų siekti šito tikslo. Ačiū. Grazie, Ačiū, ponia Kalas, toliau Lopes Bermecho. Ačiū, pirmininkė. Noriu priminti komisijai, kad dauguma Europos piliečių ir darbuotojai ir vartotojai. Nes tam, kad galėtum kažką nusipirkti, turi turėti pakankamas pajamas ir bendrai rinkę reikia vertinti holistiškai, atsižvelgiant į vairiausius sektorius, nes kitaip mes E, pamatysime, kad e, skaitmeninimas turės destrukcinį poveikį. Pažvelkime į kai kurias pramonės sritis. Nors, e, pavyzdžiui, reglamentavimas siuntų srityje kartais yra suskaidę rinką ir, ir tai yra nepateisinama taip pat ir su skaitminėmis platformomis. Nereikia galvoti, kad jos teikia naujas paslaugas, tiesiog čia yra kitas formatas. Vairuotojas turi turėti tas pačias teisės, ar jis dirba taksi automobilėje ar Uberiui. Tas pats ir telekomunikacijų ar viešbučių srityje. E, tiesiog Svarbu, kad skaitminės paslaugos veiktų toje pačioje reguliavimo aplikoje, kaip ir tra tradicinės šakos. Ir mes tokią būtent pasiūlymą laukiame iš komisijos. Ačiū toliau, panas Reimon. Ačiū komisijos nariui. Galiu tik pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, reikia viską žvelgti plačiau strategija yra gerai bendrai rinkai, tačiau mums reikia pasiūlymų ir dėl skaitminės visuomenės kūrimo, kurių pasigendu. Nesenai kalbėjausi su žurnalistais, kurie manęs klausė, kokios yra didžiausios problemos Europos parlamento darbe. Ir mano nuomonė, didžiausia problema yra trūkstamas viešumas, kurio taip pat trūksta ir skatinant Europos demokratiją <clears throat> ir e, europinę visuomenę kūrint, jeigu mes geografinį blokavimą norime e, nutraukti tik tai žaidimams, tačiau, pavyzdžiui, kitai vaizdiniai medžiagai norime palikti, tai manau, kad toks pasiūlymas yra netinkamas, jeigu mes e, norime iš tiesų pradėti didelio masto rimtą <clears throat> diskusiją, tai aš manau, kad iš šio tikslo siekiant komisijos pasiūlymai nėra pakankami. Ponas Oettingeris yra atsakingas ne tik už skaitminį ekonomiką, tačiau taip pat ir už skaitmininę visuomenę, todėl šis teisės aktų rinkinys turėtų būti papildytas ir papildomas atitinkamomis naujomis nuostatomis, kuriuose būtų atsižvelgiama ir mūsų 500 milijonų piliečių vertinami ne tik kaip vartotojai, tačiau kaip ir piliečiai, kaip visuomenės nariai. Ačiū. C'è un carton bleu per lei, intende rispondere? Pone Reimonai, ar atsakytumėte į klausimą pagal Milnosios kortės procedūrą? Gerai, tuomet ponė Konsari nori klausti. E, tosi kiinnostuneena ja ilo. Ačiū pirmininkė, susidomėjusi klausiausi Ir atrodo, kad e, čia gan techninė diskusija. Ar jūs pagalvojate apie tai, kokiu būdu demokratija ir konkurencija, žurnalizmo laisvė galėtų būti pagerinti, panaudojant e, techninius algoritmius? Prašom atsakyti. Kids? Kitas? Funkcionuoja tas mikro? Okay. Sudėtinga atsakyti per 30 sekundžių, tačiau aš jau pamėginau paaiškinti, kad taikant geografinį blokavimą reikėtų vadovautis tokiu kriterijumi, kad kuo didesnė visuomenės dalis būtų pasiekta, o nebūtų sukūriamas kuo didesnis pelnas įmonėms. Taigi neturėtume vadovautis vien tik tai komerciniais principais. Apie tai jau diskutavome kalbėdami apie interneto neutralumą. Jeigu mes norim, turime apsispręsti, ar norime remti didžiausią pelną nešantį verslo, verslo modelį, ar norime užtikrinti kuo platesnę, didesnio masto prieigą e, prie atitinkamų paslaugų visiems Europos piliečiams. Ir aš manau, kad parlamentas visuomet turėtų pasisakyti už kuo platesnio masto uh, ryšių ir bendravimo galimybės mūsų piliečiams. Pana Šafhauseris žodis. Pone komisijos nariai, dar kartą jūs iš esmės kalbate apie rinkų atverimą, rinkų, kurioms nebūtų taikomas jokios ribos ir e, dėl kurių Europą vis labiau pradėtų valdyti kažkas iš išorės. Jūs neturite savo strategijos, kaip išsaugoti Europos suverenumą. Jūsų bendroji rinka leis atskleisti ir perduoti dar daugiau duomenų Google, Amazon, GAFA, tai yra įmonėms ir platformoms, kurios bendradarbiavo su JAV saugumo tarnybomis ir kenkia mūsų verslui. Mes uh, prieš kurį laiką tiek Prancūzijoje, tiek Vokietijoje e, turėjome labai neblogas e, elektronikos gamintojų pozicijas pasaulio mastu, Alcatel įmonė taip pat ir e, Vokietijos įmonės, kadangi nebuvo saugojama Europos rinka taip, kaip anksčiau buvo saugojamos valstybinės rinkos, tai šioje srityje įsigaliojo JAF ir Azijos įmonės. Rusija, Kinija saugo savo rinką, Europa to tarpu to nedaro. Dabar jūs siūlote Europos e, mastu e, numatyti e, debesų kompiuterijos sistemą, tačiau jūsų bendroji skaitminė rinka neturi aiškios uh, suverenumo užtikrinimo strategijos, rinkos apsaugos strategijos, kokią e, taiko Rusija ir Kinija ir todėl e, jūs visiškai nebandote apsaugoti šios rinkos nuo išorės poveikio ir e, atvirumo ir konkurencijos labui. Tokių valstybių kaip Prancūzijos ir Vokietijos ambicijos yra sunaikinamos ir jos turėtų išstoti iš ES ir kurti naują Europą su naujomis struktūromis ir institucijomis. Ponas Okmarkas, norim užduoti klausimą pagal minosios kortelės procedūrą, ponas Schaffhauser. Klausiausi jūsų pasisakymo, kalbant, kai jūs kalbėjote apie Rusijos protekcionizmą, Rusijos ekonomiką. Kaip žinote, Rusijos ekonomika menksta, nes jai trūksta e, teisės viršinybės, trūksta konkurencijos, trūksta įkvėpimo. Gal nu, galite paaiškinti, kaip galima plėtoti e, klėstėjimą Rusijoje, kuris, kaip suprantu, yra jums modelis. Papasakokite mums apie protekcionistinę, beteisinę kapitalistinę rinką Rusijoje, kuriam papasakote mums apie klėstėjimą rusams kai ekonomika menksta kasmet. Jeigu tai yra jums pavyzdinis modelis, tai, tai gėda jums. Prašom, mielas kolega, jūs pats pirmasis, kai sukarikatūrinote mano žodžius, ką aš sakiau. Aš sakiau, kad pavyzdžiui, tokia rinka kaip Kinija e, iš, iš, e, išgyveno e, atsilaikė prieš Junktinių valstybių e, rinką tiesiog taikydama protekcionistinės priemonės. Rusija yra suvereni šalis, kurie turi suverenumo strategiją ir ji bando išsaugoti fundamentalias technologijas, kad galėtų organizuoti savo e, visuomenę, savo pramonę, o mes to nedarome. Dėl to aš apgailestauju dėl Europos. A proposito